susilaikė primta. 15 kas už, prieš, susilaikiusi primta 16 kas už, prieš, susilaikiusi primta 17 kas už, prieš, susilaikiusi primta. Ketvirt, ketvirtas konsoliduotas pakeitimas kas už, prieš, susilaikiusi primta. Dvidešimtas kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Dvidešimt pirmas kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Dvidešimt antras kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Dvidešimt trečias kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Dvidešimt ketvirtas kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 25 kas už prieš susilaikiusiai primta. 26 kas už prieš susilaikiusiai primta. 27 kas už prieš susilaikiusiai primta. 28 kas pirmo dalis kas už prieš susilaikiusiai primta. Antro dalis kas už prieš prieš susilaikysiai primta. Kągi, galtinis balsavimas elektroniniu būdu, balsuokime. Balsavimas baigtas. Taigi matome, kad e, didžioji dauguma, tai yra 42, už yra prieš, 5 prieš, 3 susilaikysi. Taigi balsumas, dabar balsuokime dėl žodinio klausimo, taip pat elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsuome dėl žodinio klausimo. Balsavimas baigtas. 46 už, niekas nebalsavo prieš, du susilaikysi, sveikinam. Pone Pronešė, e, François Grosset ir kitus kolegas. Sveikinu. Taip pat dėkuoju sekretariatui už e, parengiamusius darbus. Dabar pereikime prie devinto darbo atvarkės punkto, tai yra kaip išvengti maisto švaistimo veiksmingesnės maisto grandinės strategija. Pranešė yra ponia Ana Rospa. Turime balsavimo sąrašą. Pradėkime nuo pirmojo kompromiso. Kas už, prieš, susilaikiusi, primta. Antras kompromisas, kas už, prieš susilaikė primta. Trečias kompromisas. Kas už, prieš susilaikiusi primta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, prieš susilaikiusi primta. Penktas kompromisas. Kas už, prieš susilaikiusi primta. Ir dabar pirmas rantas pakitime identiški, kas už, prieš, susilaikiusiai, pasitikslinkime elektroniniu būdu, gal labai aišku. Balsavimas baigtas. Primta. Trečias pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. Ketvirtas ir penktas pakeitimai identiški, balsuojam kartu. Pertaroje tarpusį balsuojam, kas už prieš. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas, jie nes, nedėra tarpusį. Taigi ketvirtas pakeitimas, kas už prieš susilaikysiai pasitikslinkime dėl ketvirto pakeitimo. Balsavimas baigtas. Primta. Penktas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikiusi primta. Šeštas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikiusi primta. Septintas kas už. Prieš. Susilaikiusi primta. Aštuntas kas už prieš susilaikiusiai primta. Pasitikslinkime dėl aštunto elektroninių būdų. Balsamas baigtas. Primta. Devintas kas už. Prieš. Susilaikiusi primta. Vienuoliktas kas už prieš, susilaikysiu primta. 14 ir 13 pakeitimai identiški, balsuokim kartu, kas už, prieš. Tiesa, dėl jų nebereikia, sako pirmininkas. Tai yra tik dėl 14 pakeitimo antros dalies, kas už, Čia balsavimas atskirai. Pirmoji dalis. Balsuokime. Kas už, prieš, susilaikė, primta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, primta. Atmest. Atmesta. Dešimtas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikiusiai, primta. Penkioliktas. Kas už, prieš, susilaikė primta. 17. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė primta. 18. Pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 20 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 21. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 24. Kas už? Prieš susilaikė primta. 26. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 30. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 31. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. 32 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikiusi primta. 33 pakeitimas kas už, prieš, susilaikiusi primta. 34 kas už, prieš, susilaikiusi irgi primta. 36 kas už, prieš. Pasitikslinkime dėl 36 tai. pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Primta. 44 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė primta. 47. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 48. Kas už? Prieš susilaikė primta. 50. Kas už? Prieš susilaikė primta. 52 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 55 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 57 kas už, prieš, susilaikė, primta. 59 pakeitimas antroji dalis kas už. Prieš susilaikė atmesta. 62 pakeitimas pirmoji dalis kas už. Prieš susilaikė primta. Antroji dalis kas už. Prieš susilaikė primta. 63 pakeitimas kas už prieš susilaikiusiai pasitikslinkime dėl 63 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 66 pakeitimas kas už. Prieš susilaikiusi primta. 68 kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 70 kas už, prieš, susilaikiusi primta. 73 kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 74 kas už, prieš, susilaikysiai priimta. 75 kas už, prieš, susilaikysiai atmesta. 76 kas už, prieš, susilaikysiai priimta. 77 su žodiniu pakeitimu kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 79. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. 80. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. 62. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. 63 kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 88 pakeitimas kas už, prieš, susilaikiusi jį, primta. Pasitikslinkime. elektroniniu būdu balsavimas baigtas. Na, nebuvo aišku. Primta. 69. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai primta. 90. Kas už? Prieš susilaikiusiai atmesta. 91 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 92 kas už, prieš, susilaikiusiai irgi primta. Kągi galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 80, 38 už, nieks nebasavo prieš, 15 susilaikė sveikinu ponę Ana Rosbach mm, dėl jos pranešimo, kurio tema yra kaip išvengti maisto švaistimo maisto grandinėje. Tai yra svarbi tema. Kągi, baigiame balsavimą. Ir perkime prie dešimtų darbo tvarkės punkto. Tai yra energijos vartojimo efektyvumas ir naujoji direktyva. Pranešėjas yra ponas Petris Lyzė. Ir iš karto ir suteiksiu žodį jam, tam, kad jis pristatytų šį svarbų pranešimą. Jis yra svarbus tiek klimato apsaugos požiūrį, tiek ir veiksmingo išteklių naudojimo požiūrį požiūriu. Jeigu kažko šis pranešimas nedomina, prašyčiau tyliai išeiti iš salės, nekeliant triukšmo, palūkėkime dar 10 sekundžių. melden sich welche zu Powerpoints. So. Kągi. Manau, kad pakankamai jau rimties salėje galime tęsti darbą ir iš karto sutikiu žodį pranešėjai ponui Petri Lyze. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju kolegoms. Dėkuoju už tai kolegoms, kad jie yra tylus. Dėkoju už rimtį ir tylą, kolegos. Na, nu, šiaip norėčiau padėkoti už daugybę pakeitimų. Tai viena vertus rodo, kad dokumentas yra labai svarbus, be kita ko ir mūsų aplinkosaugos komitetui. Ir manau, kad e, praneš, pakeitimuose pasiūlyta nemažai puikių minčių, kurias reikėtų perimti. Komisijos pasiūlymas yra e, pagrindinis e, elementas. Jau vakar diskutavome dėl Chris Davis pranešimo, dėl uh, gairių. Tai yra konkurencinga mažo anglės dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukrimas iki 2050 metų planas. Ir 2007 metais buvo patvirtinti nustatyti atitinkami tikslai. Dabar yra siūlomi pakeitimai, kuriuos mėra sušvelninti ir sugriežtinti šiuos tikslus. Tačiau vakar visi pasisekėme dėl to, kad norime palaikyti šią sistemą, taip pat palaikome ir komisiją dėl uh, mažo anglės dioksido kiekio uh, gairių plano. Kolegos yra pateikę nemažai pakeitimų ir jie siūlo taip sugriežtinti tikslą, kad lyginant su 2007 metais bus sumažinamas CO2 išmetimas. Savo pasiūlyme komisija e, siūlė e, mažinti lyginant su projekcijomis ir todėl e, ir pasiūlytas tas magiškas skaičius, tai 368 milijonai tonų CO2 iki 2020 E, tų metų, bet absoliučių požiūrių tai būtų 12,5 procentai. Ir pavyzdžiui, jeigu pažvelgsime į rytų ir vidurio Europos šalis, tai tai leis nusistatysti realistiškus tikslus. Todėl negriežkinkime mm, tikslų, tačiau priešingai, kaip kad siūlė kai kurie kolegos, nesūlykime tokios santykinos stiliaus, tai yra um, nes tai neleis mums mažinti CO2 išmetimo. Todėl manau, kad turėtume palaikyti komisijos pasiūlytą tikslą. Jeigu kolegos e, nurodo, kad reikėtų atsižvelgti ir tą pramonės e, ša, šakas, kur daug suvartoma energijos, kur daug CO2 nutekėjimo, tai aš sutinku su jais kolegomis. Ir, pavyzdžiui, 33 ir 334 Sonikalina ir kiti yra pateikę gerų pakeitimų ir jie pavyzdžiui, siūlo, kad ypatingai reikėtų atsižvelgti tas pramonės šakas, kur yra e, svartoma daug energijos ir reikėtų vengti e, gamybos ribojimų, nustatčius per nelik aukštas ribas. Na, o jeigu mes apskritai subijotume dėl šių tikslų, vis dėlto nu, valstybėms reikės gyveninti savo nacionalinius tikslus. Mano paties vertinimais mm, vienais pakeitimais siūloma sugriežtinti komisijos e, pasiūlytus tikslus, o kita vertus kitais pakeitimais siūloma juos nustatyti lankščių. Ir, pavyzdžiui, kai pasižiūrėsim 1, 3 ir 19 straipsnius, tai ten numatyti nacionaliniai tikslai, o pirmame priedė viskas dar patikslinta ir šiaip su tuo sutinku. Iš tikrųjų reikia pasirūpinti, kad tikslas galiausiai būtų pasiektas, tačiau kita vertus yra nemažai kolegų, kurie pageidautų daugiau lankstumo e, suformuluojant konkrečias priemonės, kurias siūlo e, komisijoje. Pavyzdžiui, ketvirtam straipsnį kalbama apie 3 procentus viešiesiams um, pastatams, penktas straipsnis išėjai pirkimai ir taip toliau. Tačiau kolegos norėtų daugiau lankstumo. Uh, Na ir manau, kad būtent šiuo pagrindu remės ir turėtume toliau dirbti, tai reikėtų aiškiai vardyti tuos tikslus, kurių reikia siekti, o taip pat reikia numatyti ir garantijų tam, kad komisija galėtų įsikišti, jeigu valstybės narės eis netinkamu keliu, tačiau taikant pačias priemonės, kolegos pagidavo daugiau lankstumo, o radikaliausias pasiūlymas iš Richardo Zeberio, jis nori, kad būtų valstybėms narėms matytas privamos tikslas, tai yra 20 procentų lyginant su projekciją. Na, o jis taip pat siūlo išbraukti visą atitinkamą straipsnį. Na, galėčiau įsivaizduoti, kad tai būtų gal visai ir neblogas e, pasiūlymas. Ir praeitą savaitę, bendraujant su komisijos atstovom, buvo pasakyta, kad valstybės narės visiškai nėra pasirengusi eiti šiuo keliu, todėl reikėtų kažkokio tarpinio varianto. Taigi galbūt reikėtų sugriešinti nacionalinius tikslus, tačiau Galbūt reikėtų e, taip formuluoti tos komisijos siūlomas priemonės, kad jos būtų lankstesnės, visai jų neatsisakant. Na ir pato reikėtų sužiūrėti konkrečius straipsnius. E, ir šiandieną per pietus vyks pirmasis šešėlinių pranešėjų sutikimas, o mūsų e, komitetas turi išskir, išimtinę kompetenciją, taigi yra klausimas, kaip yra su pastangų dalymuose ir e, prekybos. E, leidim, taršos leidimai, apvirtinis taršos leidimos sistema. Kai kurie kolegos siūlo išimti iš rinkos perteklinius sertifikatus, kurie buvo nemokami ir tokiu būdu komisija įsikiždama galėtų stabilizuoti ETS rinką. Vakar diskutuojant dėl Kris e, Deivis e, pranešimo, buvo dėstų šios mintis, man toks radikalus pasiūlymas nelabai patinka, aš manau, kad reikėtų tiek mūsų komitete, tiek ir visame parlamente apie tai diskutuoti ir siūlyčiau, kad komisijai suteiktume uh, platesnius įgaliojimus stebėti um, rinką, jeigu išauks sertifikatų kai, Jeigu ekonomika atsigaus, sertifikatų kaina auks, o jeigu recesija tęsis, tai sertifikatų kaina kris. Bet kaip ten bebūtų, tos lėšos yra skirtos investicijoms į e, energetikos infrastruktūrą tam, kad būtų gaunama švari energija. Na, ir aš manau, kad komisijai turėtume suteikti konkrečius įgaliojimus, kol kas patys nedarydami atitinkamų išvadų. Praeitą savaitę aptariau šį klausimą su ekspertu ir yra akivaizdu, kad daug priemonių liečiančių veiksmingą energijos naudojimą liečia visiškai ne ETS, o, pažiūrėjau, pastatų sandarinimą, pastangų dalymas ir taip toliau. Taigi aš manau, kad komisija turėtų pasiūlyti priemonių, kas leistų iš naujo perskirstyti pastangas. Na ir šiaip siūlyčiau uh, raginti, kad būtų išsiaiškintas kompetencijų pasidalimas su įtrio komitetu. Mes siūlėme pradėti bendradarbiavimą. Na, mums kaip ir buvo pažadėta, kad taip ir bus padaryta, galbūt ne ta forma, kaip mes pagėdam, bet bus rastas greičiausias kažkoks kompromisas. Na, artimiausiamis dienomis reikės viską dar pasitikslinti tam, kad prieš balsavimą būtų aišku, kaip uh, E, ITRE komitete bus apdaromi mūsų pasiūlyti pakeitimai. Dėkoju kolegoms už jūsų pakeitimus. Manau, kad žengėme tinkamu keliu. Na ir manau, kad. Na tai galbūt tai, ką mes patvirtinsime, duos naudos Europos pramoniai, konkrečiai smulkiam ir tiniam verslui, bet vėlgi tai bus nenaudinga. Um, naftą ir dujas eksportuojančiam šalims, tačiau tai būtų um, tikrai didelis pliusas, galvant aplinkosaugą. Pakeitimai yra geri, nebejoju, kad juos pavyks apjungti į kompromisus, o šiaip dėkoju. Pirmininkas dėkoju Pete Lyzai. Balsamas įtrei vyks e, e, sausio 24 dieną, o pas mus e, dar vyks posėdis gruodžio mėnesį. Ir, sakyčiau, klimato apsaugos požiūrių veiksmingas energijos naudojimas, tausus energijos e, naudojimas yra tikrai labai svarbus klausimas. Dėkuoju Peteriu Lyze už e, įdėtą darbą. Yra 40 pakeitimai jau šiuo metu. Ir tikiuosi, kad bus nemažai kompromisų pakeitimų. Ir dabar daug norėčiau pasakyti šešėlinių pranešėjai. Pirmiausia, Pavilas Pocas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau širdingai padėkoti ponui pranešėjui, esu jis visiškai įsitikinęs, kad e, kartu su kolegomis e, pavyks sėkmingai užbaigti darbą ties šiuo dokumentu, nors e, pakeitimų yra virš 400. 400. Bet bendraujant su šešėliniais pranešėjais, paaiškėjo, kad turime tuos pačius tikslus ir nebejo, kad pavyks pasiekti kompromisu, kurie kokybės požiūriu tikrai bus puikus. Na, dabar norėčiau įvardyti socialistų frakcijos um, prioritetus. Tai pirmiausia yra transportos rytis. Manau, kad į transportos rytį reikia atsižvelgti, nes, e, kai kalbam apie e, energijos vartojimo efektyvumo, tai reikia apimti visus sektorius ir jeigu neįtrauksime transporto sektorius, tai išvisysime um, potencialą. Kitas dalykas yra ETS sistemos nuseklumas. Mm, toliau. Reikėtų šiame kontekste atsitelkti į vartotojus, o ne pramonę, toliau išmanus skaitliukai. Uh, E, taip pat socialiniai būstai, energetinis skurdas, o, o taip pat į direktyvą reikia įtraukti energetinio skurdo mm, savoką. Dėkoju McEvenui už pakeitimus liečiančius vartotojus. Tai yra savo pakeitimas jis įsiūlo informuoti vartotojus taip, kad jie suvoktų tą informaciją. Mm yra pakeitimų iš viso, kurių esmė yra atmesti visą direktyvą, nors nu, šiaip norėčiau padėkoti kolegai Zeberiui už tai, jog jis pasiūlė labai perspektyvų metodą. Ir tas metodas iš tikrųjų leis pasiekti kompromisą ateityje ir su taryba, ir su komisija. Dėkoju. Miroslavas Utskis, prašau. Já vám děkuji, eh, pane předsedo. Na začátek mi dovolte říct, že. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį štai ką. Mūsų frakcija palaiko direktyvą dėl energijos vartojimo efektyvumo. Mano manimu, E, tai yra tinkamas būdas e, užtikri Europos konkurencigumą. Na, esu įsitikinęs, kad ši direktyva duos postumį Europai ir pramoniai, o pri, ne, priešingai nekliudys, Taigi pritariu prieš mane pasisakysim kolegui, nesutinku su tuo, kad apskritai būtų nepalaikyta visa direktyva kaip po tokia, tačiau privalomi tikslai mums kelia sunkumų, nors žinome, kad mūsų komitete laikomės mažumos nuomonės, bet žinome, kad taryba labai priešinsis tiems privalomiams tikslams. O kai dėl konkrečių pakeitimų, Štai šiandieną Business Europe skaičiau tam tikrus komentarus, kurie man padarė labai didelį įspūdį. Tai yra, kas luko legalizė 3 procentai, e, renovuojant viešuosius pastatus. Tai gerai suprantu šio pasiūlymo esmę. Taigi, bet kartu tai reiškia, kad uh, E, tai yra tas savotiškas pažadas teikti papildomą finansavimą. Tačiau kita vertus nežinau, ar tokios šalis kaip Ispanija ir kitas iš tikrųjų šiandien sugebės gyveninti šį tikslą, e, nedidindamas savo viešų institucijų įsiskolinimą. Na, o daugybė pakeitimų rodo, jog kolegos e, labai rimtai žiūri į šį pranešimą. Na ir aš manau, kad e, jeigu bus teisingai suformuoluotas šis e, pranešimas, tai tai tikrai atsilieps ir e, uh, gairių planų iki 2050 metų. And... Aš kalbu pono Eichhot, kuris yra mūsų šešėlinis e, pranešėjas vardu. Dėkoju už pakeitimus. Pakeitimai iš esmės yra susiję su tikslu taupyti energiją. Ir mes stengiamės šiek tiek performuluoti, kaip reikėtų elgtis, neišbraukiant, pavyzdžiui, transporto srities. Uh, bet mūsų nuomonė vienas iš pakeitimų yra nepakankamai e, toli siekiantis, e, kadangi taupimas vartojimo sektoriui turėtų kur kas didesnį poveikį, nes energijos konversijos e, koeficientas nėra šimtas procentų ir kai sakome vienas, viena kilovatvalandė, tai dar nereiškia, kad mes sutaupam pakankamai. Bendrai galime pasakyti, kad yra pateikta pakeitimų, kurie leidžia perskaičiuoti visas nacionalinės energijos santaupas kadangi manome, kad 20 procentų absoliutus e, sumažinimas yra tas tikslas, kurio iš tiesų reikia siekti. Jeigu kalbame apie santykinį sumažinimą, galvojant apie bazinį scenarijų, tai e, e gali būti, kad nepasieksime to tikslo, kurį esame išsikėlę klimato politikos srityje absoliutus e, energijos e, sutaupimas 20 procentų ir būtų efektyviausias būdas pasiekti kitų tikslų. Jeigu pasieksime šio tikslo ir čia sugebėsime išleisti pinigus, tai galėsim labai toli nueiti. Ir kai kalbam apie ryšį tarp energijos taupimo ir ener emisijų priekybos sistemos ETS, tai yra pateiktas irgi vienas pakeitimas. Linijinis sumažinimas turėtų būti sumažintas nuo 1,74 procentų iki 1,25 procentų, nes kitaip susidarys 1,4 milijonų e, asignavimų perteklius, žlugs kainos. E, todėl būtina pakoreguoti ETS sistemą. Priežastis yra ta, kad jeigu pažvelgtume į tuos sektorius, kuriems ETS nėra taikoma, transportas, pastatų šildymas ir panašiai, tai pamatytume, kad turbūt mažiau negu 40 procentų CO2 e, išmetimų sumažinimo yra pasiek, galima pasiekti tuose sektoriuose. Vadinasi, 60 procentų energijos taupimo sudarytų sektoriai, kuriems ETS yra taikomas. Todėl reikia šiek tiek e, pakoreguoti kvotų paskirstimą. Ar dar ką nors norėjau pasakyti? Jau pasibaigė mano kalbėjimo laikas. Gerai tada. Nepavyko visko pasakyti, bet yra daugiau pakeitimų. Ja. Ich muss leider auf die Zeit gucken. Ja. Gestern hatten wir ein Problem, da habe ich nicht. Deja, aš turiu nedaug laiko vakar mums nepavyko įgyvendinti visos darbo atvarkės, todėl aš dabar norėčiau e, paprašyti visų laikytis kalbėjimo laiko. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjui ir pasakyti, kad ekolog, aplinkosaugos komitetas labai aktyviai kovojo už energijos taupimą. Ta pozicija buvo patvirtinta ir daugio balsamo metu ir todėl aš palaikau žaliųjų pakeitimus dėl privalomų nacionalinių tikslų, palaikau tuos pakeitimus ir prane, direktyvoje yra svarbiausias straipsnis yra šeštasis, ten yra 1,5 e, procentų nacionaliniai įsipareigojimai E, energetikos rytyje, taigi um, ir be šio e, veik, energijos vartojimo efektyvumo mechanizmo nepavyks įgyveninti, jeigu valstybės narė prisims uh, um, privalomų nacionalinių tikslų ir pasak uh, energetikos ir aplinkosaugos tyrimų instituto Heidelberge e, tyrimo rezultatus, Vokietijos pramonė ir vartotojai 2014 metais galės sutaupyti 14 milijardų eurų kasmet. Na, o e, taip pat sumažės kaštai dėl iškastinio kūro importo ir tas sumas sieks nuo 6 iki 7 milijardų eurų. Dėkuoju, ponas Rossi. Signor uh, Rossi, you want to speak? You... Pone Rossi, norit pakalbėti? Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėjau paklausti pirminės reakcijos į šią peržiūrą. Manau, kad e, e, jis yra per daug sudėtingas. Ir čia mes tarsi bandome pažeisti valstybių narių e, autonomiją. Yra valstybių narių, kurios turi įvairias technologijas, pavyzdžiui, kogeneravimas. Devintajame straipsnė yra nustatomi privalomi nacionaliniai tikslai, 2014 m. birželio mėnesį numatoma peržiūra. Penktoje pastraipoje yra e, numatyta kitų pakeitimų, kurie e, turės poveikio kitiems sektoriams, įskaitant transportą. Žaliai siūlo, kad kvotos būtų sumažintos čia. Manau, kad tą klausimą reikėtų gražinti komisijai ir priversti ją padaryti namų darbus. Nes siūlyti tokius dalykus, kaip pastatų e, viešųjų ir privačiųjų e, patalpų modernizavimas yra tiesiog nerealus. To negalima padaryti dabartinėje aplinkoje. Pagalvokim apie tai, kad 3 procentus visų viešųjų pastatų reikėtų pertvarkyti. Tai yra neįmanoma. Lygiai tą patį galim pasakyti apie privatų sektorių. Ypač galvokime apie tas valstybės narės, kuriuose yra daugybė, daugybė pastatų, e, kurie yra seni, senoviniai ir kurių renovacija kainuotų nepaprastai daug. E, čia galima pateikti visą eilę pakeitimų. Aš manau, kad reikia peržiūrėti tą tekstą ir gražinti komisijai. Labai ačiū. Na, pasisakė šešėliniai pranešėjai, perkime prie tų kalbėtų Richardas Zeber. Dėkuoju, pane pirmininkė, dėkuoju ir Peterlyzai už pranešimą. Aš manau, mes visi turėtume sutikti dėl to, tai yra 368 milijonų tonų naftos iki 2020 metų turėtume sutaupyti, tai atitinka 3 straipsnį ir aš manau, kad šis tikslas turėtų būti privalomas. Žinau, kad valstybės narės labai priešinasi, bet tai iš tikrųjų tai yra esminis šio pasiūlymo elementas. Na, o komisijos pasiūlytas metodas nėra prastas, tai galbūt pirmiausia reikia privalomo prie, pobūdžio priemonė, jeigu tai nepasitvirtins privalomo pobūdžio tikslų. Tačiau tos pastangos, kurių reikėtų dėsti e, visam tam pasiekti, nėra proporcingos. Taigi galbūt reikėtų bandyti įtikinti valstybės narės sutikti su privalomo pobūdžio tikslais, tačiau už tai pasiūlyti e, valstybėms narėms, kad jos galėtų pasirinkti lankščiai priemonės, kaip tų tikslų pasiekti. Na, o dėl aštuntos straipsnio. Tai dėl tų, e, tų išmanių Mm, skaitliukų, tai sutinkame su tuo. Tačiau kuo griežtesnė bus valstybėms narėms pasiūlyta koncepcija, tai tai reikš tuo didesnę administracinę naštą, tuo ilgiau užtruks e, sprendimai ir apskritai viskas užtruks ilgiau. Tai jau dabar 2011 metų pabaiga ir jeigu dėl biurokratinių priežasčių valstybės narės priešinsis, tai viskas užtruks iki 2012-2013 metų prarasime daug laiko. Taigi, kaip parlamentas turėtume elgtis drąsiai ir pasiūlyti radikalų sprendimą tos siūlomas priemonės e, kelia klausimą, kodėl šios, o ne kitos. Jeigu pasižiūrėsime į sektorinį požiūrį, tai jau daug teisės aktų, pavyzdžiui, ekologinio dizaino direktyvą turime transportus rytyje, pastatų srityje yra daug teisės aktų ir reikalavimų, o dabar viską dar siejame su nu, efektyvaus energijos vartojimo reikalavimais. Tai iš tikrųjų labai kompleksiški reikalavimai valstybėms narėms, kurios kol kas neižvelgia privalumų, o privalumas yra tai, kad bendrai sudarintas tikslas bus privalomas. Na ir tuomet valstybės narės bus priverstas jo laikytis. Ir aš manau, kad tai būtų geriausias, aiškiausias sprendimas. Tai yra numatyti privalomą tikslą ir tokiu būdu išvengsime per nelik daug sudėtingų um, konstruktų, kuriuose yra daug uh, išimčių, daug galimybių apeiti ir taip toliau. Taigi galbūt iš tikrųjų elg, turėtume elgtis drąsiai, prignypkime valstybės narės, priverskime jos prisutikti su privalomais tikslais, tačiau jos turės galimybę savo nuožiūrą jūs siekti. Dėkoju Richardai Zeberi. Na taip, jūs siūlote e, privalomus tikslus, tačiau palikti valstybėms narėms galimybę savo nuožiūrą jų siekti. Taigi norėčiau paklausti Peter Lyze ir pono Zeberio, dėl 3 procentų e, sanavimo tikslo viešiems e, pastatams. Na taip, tie pastatai, e, jų energetinės neefektyvumas iš tikrųjų yra sudėtingas klausimas, čia reikėtų daug investicijų ir taip toliau. Bet vėlgi valstybės narėse gerokai skiriasi padėtis. Pavyzdžiui, socialiniai būstai, jų statymas yra mm, jie yra laikytini kaip viešiai pastatai ir be subsidijų šios rytėje tikrai nebūtų įmanoma e, pasiekti šio 3 procentų tikslo, nes neįmanoma didinti tokių socialinių būstų nuomos kainas. O jeigu pažvelgsime į 2050 metus, tai daug pastatų bus apskritai nugriauta, pažiūrėjau, be kita ko ir demografinių priežasčių, nes uh, galbūt e, tie pastatai iki to laiko jau bus apskritai nebereikalingi, nebetitiks reikalavimo ir, aps, ir jie bus nugriauti iki lauko, iki to laiko ir toms e, miesto savalybėms primesti tokius tikslus tikrai sukeltumėm daug problemų, ponė Grostet. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš mieliau kalbėčiau apie e, privalomus tikslus, o ne privalomas ribojančias priemonės. Ir tada valstybės administracija e, turėtų naudotis energijos naudojimo sutartimis, taip pagerėtų energijos efektyvumas kad e, būtų sukurtas, e, sukurta gera energijos naudojimo e, sistema, reikėtų organizuoti energijos auditą, E, jį vykdytų vidaus auditoriai, vidaus ekspertai ir e, visos e, valstybės valdžios administracijos turėtų būti taip patikrintos. Ir toks energijos efektyvumo kontraktas, ta sutartis būtų e, labai geras kelias į inovacijas energetikos rytyje. Ir aš e, nenorėčiau, kad būtų sukurtas tam tikras automatizmas, reikėtų išmintigiau naudotis energijos tikslais. Mes turėtume daugiau galvoti apie vartotoją. E, žinome, kad kiekvieną vakarą vartojimas pasiekia piką, viršūnė, kai žmonės grįžta namo, jungia įvairiausius elektros prietaisus, tada yra sunaudojama daugiausia energijos. Tada reikėtų kreiptis į vartotojus, nes mes žinome, kad vartotojai galėtų keisti savo įpročius ir siekti tikro energijos taupimo. Ir, o kalbant apie pramonę, yra tarsi nuostata susiformavusi žmonių galvose. Sakoma, kad jeigu nebus sukurta stabili ETS sistema, nieko nebus pasiekta. Šiandien matome, kad ES taisyklės yra perkeliamos į nacionalinių ES valstybių narių teisę. Taigi, kaip tos taisyklės gali būti gyventos taip, kad E, nebūtų prarastas pasitikėjimas mūsų sistema ir jos autoritetas. Todėl labai svarbu yra sukurti tam tikrą energijos taupimo prievalių sistemą, kuri e, būtų pagrįsta, būtų orientuota į tikslius energijos e, vartojimo sumažinimo tikslus ir tvirtinant subsidiarumo principą valstybės narės turės galimybę pritaikyti alternatyves priemonės, kurios iš jų pusės leis atitinkamai e, prisidėti prie energijos tauptimo ir Europos komisija galėtų tai kontro, e, nuolat stebėti. Baigdama galiu pasakyti, kad mes turėtume orientuoti visus investuotojus į e, technologinių sprendimų ieškojimą mes e, galime sukurti tam tikrą e, vertinimą įmanomų galimybių ir tokiu būdu mes galėtume investuotojams padėti pasirinkti investavimo taškus. Labai ačiū, Teodoras Kilakakis. Are... Ačiū. Visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad Peteris Lėzė yra daug ir ilgai padirbėjęs tą temą, todėl manau, kad jis pakankamai pasiekė gerų rezultatų. Aš norėčiau pasakyti dėl trijų konkrečių klausimų. Vienas iš jų valstybės viešieji pastatai ir jų renovacija. Žinome, kad biudžetai dabar yra labai riboti, todėl mokesčių mokėtojų pinigai turi būti naudojami veiksmingai ir drausmingai. Todėl aš siūlau, kad e, bandydami kelti tokius reikalavimus, mes turėtume pirmiausia viešųjų pastatų paskirtį įvertinti, jos e, pliusus ir minususus nes energijos efektyvumas kartais nebūna susijęjamas su pastato naudojimu. Gali būti, kad bandysim renovuoti tuščią pilį, milijonus tai kainuos, bandant pagerinti jos energetinį efektyvumą, bet niekas tą tuščią pilimi nesinaudos. Kitas dalykas, kai perkam naują pastatą, jis, tas pastatas turi būti e, pritaikytas prie energijos efektyvumo tikslų, bet svarbu atsižvelgti ir į kitus faktorius. Valstybiniam sektoriui perkant pastatus yra priimami labai svarbus sprendimai, todėl e, negalima e, aklai priminėti sprendimų. Ir paskutinis dalykas - dėl elektros bendrovių, kurios yra pasitelkiamos energijos taupimo tikslui neretai būna duodamos tam tikros keistos paskatos. E, elektros bendrovės yra motivuotos parduoti elektrą ir jeigu mes e, jas naudojame kaip energijos taupimo propaguotojas, tai mes turime imtis priemonių, kad nebūtų pasiektas priešingas rezultatas, kad, ne, kad būtų keliamos neteisingos paskatos. Labai ačiū. Anja Vaskova. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Peter Lyzai už gerą analizę bei už pakeitimus. Na ir norėčiau atkreipti dėmesį labai specifinius dalykus. Jis minėjo, kad turėtume pamastyti dėl to, kad priemonės turėtų būti lankščios. Ir tam pritariu. Pradėsiu nuo ketvirtos straipsnio trečios dalies dėl tų 3 procentų įsipareigomo dėl viešų pastatų. Čia siūloma, kad e, kasmet reikia sanuoti 3 pro, atna, nu, renovuoti 3 procentus viešų pastatų, bet tokiu būdu per nelik didelę naštą užkraustame savivaldybėms, nes, pavyzdžiui, savivaldys yra atsakingos ir už socialinius būstus ir tokiu tikslo pasakoje e, savivaldybės turės e, daug labai investuoti, to nesugebės padaryti, todėl siūlau tik 2 procentus. Taip pat turime pamastyti, uh, dėl, apie štai, ką. Ar tikrai kiekvienais metais reikia laikytis tų dviejų procentų kasmet? Aš manau, kad tai nebūtina, nes e, užtikrinsime mm, efektyvų energijos naudojimą, jeigu 2 procentai būtų pasirinktas kaip vidurkis. Ir todėl 200, 300, 311 pakeitime tai ir siūlau. 200, mm, Dešimtas straipsnis nacionaliniai šilumos ir šalčio planai siūlo, kad, ma, kad valstybės narės turėtų parengti tokius planus ir pasiūlyti nacionalinės taisyklės, kurios e, būtų e, skirtos e, miestų ir kaimų vietovėms ir atitinkamam planavimam. Na, man tai sudaro įspūdį, kad dėl to išauks labai biurokratinė našta, o ar iš tikrųjų padidės energijos naudojimo efektyvumas, tai iš tikrųjų dėl tokį dar neaišku. Be to, e, primesdami tokias nuostatas valdybėms, labai kišimės į valdybių veiklos sritį, todėl siūlyčiau labai pamasyti dėl šio punkto ir galbūt jį patobulinti. Toliau, dešimtas. Uh, straipsnis. Čia kalbama apie kitas paskatas, kaip sėti energijos gavybą ir šildymą. Na, iš esmės tokios technologijos yra puikios, mano manimo, tačiau kai kuriais atvejais vis dėlto e, vis dėlto reikia galbūt gauti energiją iš dujų, nesijant to su šilumos ūkiu, nes tokios tokios e, jėgainės svarbios tam, kad būtų išlaikyta tinklo stabilumas. Eh, jag tror att det här med energieffektivisering är någonting som vi alla är Manau, kad e, e, mes visi esame frustruoti dėl energijos efektyvaus naudojimo. Manau, kad privalome pripažinti tą faktą, jog e, priemonių nesilaikoma, o mes privalome nustatyti privalomus tikslus, nors e, valstybės narės tam ir priešinasi. Iš tikrųjų yra daug pasipriešinimo ir jeigu nedarysime spaudimo, valstybės narės negyvendins tų tikslų. Jolainant ir Richardas Siberis sakė, kad čia toks įgimtas prieštaravimas, nes jeigu viską suformuluosime per nelik specifiškai um, šiame teisės akte, pavyzdžiui, jeigu nustatysime vietoj privalomų tikslų uh, konkrečias nuostatas, pažiūrėčiantis visuosius pastatus, tai valstybėms narėms bus sudėtinga. Aš manau, kad valstybės narės turėtų turėti veiksmų laisvės. Nors, aišku, aš sutinku, kad reikia gerinti viešųjų pastatų energijos suvartojimo efektyvumą. Na, turime laikytis to tikslo iki 20, 2020 metų energijos suvartojimo tikslą 20 procentų. Mes patvirtiname šį tikslą mūsų komitete ir neturėtume jo atsisakyti. Na, o mūsų komitete yra nuolat minimi ir ilgalaikiai tikslai tam, kad ir pramonė galėtų planuoti ir prisitaikyti. Taigi labai svarbu, kad reikia nusatyti tikslus iki 2050 metų ir po to tam, kad pramonės veikiai taip pat galėtų planuoti. Thanks, um, And Sweden is a country with a high Kalbame apie pas, standartus taikomus pastatams. Tada iškyla klausimas, kaip galima pakeisti tai, kas yra padaryta anksčiau. Gal kitose Europos dalyse nedaug kas yra padaryta, kyla tik tai klausimas, kaip galima išmatuoti pastangas, kurių yra imtas ir ką reikia padaryti. Kristina Gutierrez Cortines. Kristina Gutierrez Cortines. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man ši direktyva nelabai patinka. Nes tiesą sakant, Tai ir buvo anksčiau direktyvų, kurias būdavo gerai parengtos, būdavo viskas išanalizuojama, e, būdavo rengiamos lėčiau, tačiau jos būdavo labiau pagrestos. O pavyzdžiui, 2004 metų direktyva ir taip toliau, bet patai jau 2006 metų direktyva ir vėl. Ir dabar. E, atrodo, kad dabar rengiamas naujas, naujas ir direktyvos e, kaip panacėja. Man nepatinka ši direktyva. Nepatinka man tai, kad dabar mes numatysime privalomus tikslus. Aš dirbu su Smart City. Na, ir, pavyzdžiui, buvo e, atitinkam viename Ispanijos mieste žemės drebėjimas ir po to iš karto griūva visi tikslai. O, pavyzdžiui, septintas straipsnis ir barjerų sistemos. Ir aštuntas straipsnis. Jis išmanus skaitikliai yra tokie skai, brangus, kad jų niekas neinstaliuos. Tai, o, kaip, o, o kaip yra su miestais? Ten turi būti tikslų, tinklų visose gatvėse, visose rajonuose. Pavyzdžiui, pas mus Jorkoje turime vieną tinklą, vieną centrinę jėgainę ir žmonės, bet gali vis tiek gaminti savo energiją ir po to ją tiekti bendrą tinklą. Turime pergalvoti visą sistemą, nes e, bus didžios investicijos į viešuosius paslaugas, tačiau, pavyzdžiui, kaimynai nieko negalės prisidėti. Ir, pavyzdžiui, kiekvienas namų savininkas E, turi savo jau sistemą, net ir skaitliukus, galbūt tai saulės jėgainės, bet dabar reikės viską iš naujo perdaryti, tai brangu. Ir aš manau, kad svarbiausia yra tai, kad kiekvienas jausite atsakingas už savo būstą. Ir, ir tarkim, jeigu paimsime šalyje, kur energetikos pramonė yra gerai išvystyta, bet problema yra tai, kad yra e, sustabirėjimas. Ir pagrindinė problema yra kapitalas. Bet yra ir istorinių pastatų, kaip su juo apšiltinimo. 2004 metais aš pasiūliau pasiūlymą ir siūliau daryti išimti tiems istoriniams pastatams, o dabar vėlgi siūlau šią pakeitimą, pat, kurią esmė ta pati, bet jeigu, jeigu jis nebus patvirtintas, siūlau kitą pakeitimą, kitam atveju, kuris atrodo skirta pirmuoju, bet aš manau, kad reikalingos priemonės, kuriomis leistų būti manoma atsižvelgti istorinius pastatus. Taigi, ši direktyva numato, kad valstybės narės turėtų vykdyti ir auditą šios rytyje, o tie miestai, kurie to nedarys, kuris, tai jie bus nubausti ir negaus paramos. Bet juk Europoje yra istorinių miestų. Tai ir ką, jeigu tie miestai nevykdys tų tikslų savo pastatę atveju, tai jie bus nubausti. Aš manau, kad Europoje reikia atlikti istorinių pastatų uh, analizę, jie, istori, jie klimato požiūrį yra geri, nes jie yra gerai izoliuoti dėl stiprių sienų, dėl storų sienų, dėl to, kad, pažiūrėjau, specialiai šešėlį e, sukuria ir jiems reikia kitų priemonių. Arba, pažiūrėjau, moduliniai pastatai, vėl jų irgi reikėtų atskirai pagalvoti. Taigi aš manau, kad reikėtų atlikti pirmą tyrimą ir neprimesti visiems sprendimą pagal vieną korpalį. Reikalingas tyrimas. Ir, pavyzdžiui, istoriniuose miestuose energijos efektyvumas yra vienas dalykas, miesto pastatų tipologija yra kitas dalykas ir todėl e, reikėtų visai kitokių renovavimo technologijų. Taigi, aš manau, kad negalime tiesiog primesti kaip sprendimo reikalavimo piliečiams visiems instaliuotis išmaniosius skaitiklius, kurie yra brangus ir nebūtinai duos naudos. Aš žinau, kad jūs architektė ir todėl aistringai ginate šią temą, bet turime suteikti žodį kitai kolegiai. Dėkoju, pona pirmininkė. Jeigu norime pasiekti 20 procentų energijos efektyvumo tikslo, tai turėtume gerai suvokti, turėtume ieškoti galimybių sutaupyti. Neslėpsiu, kad kolegos Lyzi pranešime yra gerų pasiūlymų. Ir aš manau, kad reikia kalbėti apie konkrečius įsipareigojimus, o ne vien tik tais apie krypties nubrėžimą. Bet mano manimu yra daugybė pakeitimų, kurie visai nebūtini. Ne. Pavyzdžiui, pakeitimai liečiančius e, energetinius auditus 3 ar 5 metų laikotarpiui. tokie auditai reikštų didelį administracinę naštą. Jeigu, pažiūrės, reikėtų atlikti ligoninės, reikėtų e, renovuoti e, stogus, keisti šilumos izolaciją ir poraėjus penkiems metams, kai jau bus įvesta sertifikatų sistema, vėlgi reikės pasižiūrėti, kaip yra su energijos vartojimo efektyvumu ir ar pasiekti tikslai. O tas 3 procentų tikslas renovuojant viešuosius pastatus. Tai aišku svarbu, bet neretai viešieji pastatai priklauso kaip ir trečiesiams asmenims ir tuomet kilo klausimas, kam priklauso konkrečiai tas pastatas. Šį aspektą taip pat reikia atsižvelgti. Taip pat turime pamastyti dėl ir istorinių um, pastatų. Ir galbūt uh, reikėtų numatyti specialių nuostatų liečiančius istorinius pastatus ir jų energetinį uh, veiksmingumą. Kitas dalykas, ponas Pocas kalbėjo apie energetinį skurdą. Ir jeigu norime bent iš dalies perskirsyti kaštus, tai e, tie kaštai neturėtų nugulti vien tik tais apie energiją gaminačių įmonių pečių, nes šios pasinaudos tokių kaštų perskirstami tam, kad tiesiog padidintų energijos kainą ir tai, aišku, skaudžiai atsilieps vartotojams. Aš manau, kad turėtume e, čia skirti valstybinės subsidijas ir tokiu būdu išlyginti kainų perskirtimo poveikį. Be to, Mums bus reikalingi administraciniai organai, kurie galės įvertinti, ar konkrečiai yra susidarimas su energetinio skurdatviu ar ne. Ja, Ponas Florencas, dėkoju. Aš taip pat norėčiau širdingai padėkoti ponui Pieteriu Lyzai. Na, e, aš taip pat pritarčiau privalomiems tikslams, bent jau per uh, E, pastaruosius balsavimus pasitikiu už tai, bet e, suprantu, kad tai nėra kažkoks visiškai vienareikšmis dalykas, kurį gali primesti. Čia yra procesas ir turime pasižiūrėti, kur link nueisime. Bet e, patirtis rodo, kad jeigu praeitie būdavo nustatyti privalomi tikslai, tačiau jie pato nebūdavo įgyvendinami, bent jau nepilnai. Taigi Priminsiu, kad esame proceso pradžioje, na, o pabaigoje proceso pabaigoje reikalingi geri sprendimai, kaip kad būt siūlo ir ponas Lyze. Bet e, ne, pagalvokime dar, siūlykime tuos privalomus tikslus, o po to pasižiūrėsime, dėl ko galiausiai pavyks susitarti su tarybo. Dėl tie 1,5 procentai, dėl jėgainių našumo, tai gal ir prasminga, bet man kyla klausimas, jeigu pasižiūrėsime į pramonės įmonės, kuriuose galbūt pasigamina atitinkamos dujos, kurios vėlgi gali būti panaudotos energijos gavybai, galbūt čia reikėtų atitinkamai viską sėti. Kitas dalykas yra energetiniai auditai. Mm, gal e, auditai įmonės ir tikrai labai geri, nes ir mano paties įmonėje matau rezultatus, kad būtų aišku, apie kokius skaičius skandame, bet jeigu nedidelė ar ne įmonė turi 30-40 elektrinių motorų, bet jeigu ta įmonė uh, E, turi ir kranų, ir traktorių ir taip toliau, tai ar ta įmonė įsivaizduoja, koks yra jos įrangos e, ir gamybos energetinis efektyvumas, tai aš nežinau, paprastai jos neturi žalio supratimo apie tai. Ir ar čia jau taip jau prasminga tas energetinis saudimas, ar ne, abejoju. Kitose šalyse tas energetinis auditas yra vadinamas uh, energijos valdymu ir tai leidžia atitinkamoms įmenėms gauti mokesnių lengvatų. Na, kaip ten bebūtų, aš labai pritariu tam, ką sakė Peteris Lyze ir visiškai jį palaikočiau. Sofija Kony. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos. Ši problema e, yra nukreipta prieš e, klimato e, atšilimą, taip pat e, prieš nederamą gyventojų energetinį elgesį. Pirmiausia, mes galvojame apie žmonių gyvenimo kokybės pagerinimą ir apie tai, kaip sumažinti energetinės išlaidas šeimoms. Manau, kad iš esmės pasiūlymas riboti, normuoti energijos sutaupimą siekiant jos efektyvumą yra būtina. Aš manau, kad svarbu, kad mes, aplinkos apsaugos komitetas, e, darytumėm spaudimą e, sanglūdos ir regionų politikai. Paaiškinsiu, kodėl regionų politikai. Žinote, kad FEDER Europos vystimosi fondo rėmose yra numatyta e, per kitą programavimo laikotarpį po 2013 metų, nuo 14 iki 20 metų, 20 procentų, maždaug 150-200 milijardų eurų skirti energijos efektyvumui padidinti. Vadinasi, Europa be bejonės privers valstybės narės gerinti energijos efektyvumą ir visas, e, visą veiklą su tuo susijusią. Bet taip pat e, palanku yra tai, kad to reikalaudama ES prisidės prie visų darbų susijusių energijos efektyvų finansavimo. Ir čia aš norėčiau pateikti mūsų komiteto pakeitimą e, pranešimui, kuris yra susijęs su sanglaudos regionų politikos valdymu. Ir kaip teisingai yra sakiusi ponė Hübner, mes turim e, kalbėti apie energijos efektyvumą E, istorinio e, paveldo srityje. Sanglaudos ir regionų politika turi būti įtraukta į tokių pastatų renovavimo finansavimą. Ačiū paskutinė kalbėtoja ponė Strela. Eh, Dėkuoju pirmininkė. Energijos efektyvumo tikslas yra nepaprastai svarbus, netgi lemiamas. Uh, dėl šios nuomonės pateikta įvairiausių pakeitimų ir aš dalyvavau rengiant dokumentą atstovaudama moterų komitetui. Ir žiūriu į šią problemą kitų aspektų. Pavyzdžiui, socialinis būstas. Valstybės suteikiamas socialinis būstas. Mums svarbiausia, kad tie pastatai liktų saugus. Jie pačia plačiaja prasme gali būti laikomi viešaisiais pastatais. Tačiau tai, kas siūloma ma, e, toms šeimoms, kurios gyvena socialinėme būste, padidintų kaštus. O tai yra skurdžios šeimos. Dėl aplinkosaugos priežasčių, bet taip pat ir dėl ekonominių priežasčių turi būti nustatyti privalomi ambicingi tikslai. Energiją iš tiesų būtina taupyti. Mano valstybėje, Portugalijoje, prieš keliarius metus mes jau patvirtiname įstatymą dėl viešųjų pastatų energijos taupimo. Ir rezultatai yra teigiami. Keli kolegos kalbėjo apie istorinius, tikrai senus pastatus, istorinius miestų centrus. Jiems sprendimą surasti sunkiau, nes dažniausiai tokie pastatai priklauso privatiems asmenims, tačiau kartais tai būna ir viešieji, valstybiniai pastatai sunkiais ekonominiais laikais sunku iš valstybės biudžeto ištraukti pinigų, pasirūpinti viešųjų pastatų energijos efektyvumu. Tačiau tikslas vertas pastangų ir jo pamiršti nevertėtų. Toliau buvo minėtos mažos ir vidutinės įmonės. Be jokios abejonės dėl, dėl šių priemonių jos neturėtų nukentėti, direktyva neturėtų jų pamiršti. Atvirkščiai, jų padėtis turėtų būti ginama. Taikant energijos efektyvumo priemonės, reikėtų stengtis riboti e, tų priemonių įgyvenimo kaštus, kad e, vartotojai sugebėtų susimokėti šildymo sąskaitas. komisijos atstovas. Ponas Lyze teisingai šį klausimą sieja su aplinkosaugos darbotvarkė ir mūsų nuomonė šis pasiūlymas naudingas aplinkosaugos prasme. Mūsų vertinimas rodo, kad iki 20 metų e, tai atneštų 34 procentus BVP padidėjimą taip pat sukurtų tūkstančius darbo vietų ekonomikoje. Turime pasistengti, kad viešieji valstybės pinigai būtų panaudoti protingai, taigi labai svarbu panaudoti sanglaudos fondą, privačius fondus, bankų lėšas. Mes todėl vertiname pono Lyzės pranešimą, kuris papildo mūsų pasiūlymą ir džiaugiamės šio komiteto parama. Tiesa, mes siekime labiau 20, 20 procentų tikslo, o ne atskirų priemonių įgyvendinimo. Taigi, reikia diskutuoti apie priemonės, kurias mes pasiūlyme ir apie tikslus. Komisija laikosi nuomonės, kad reikia taikyti du etapus įgyvendinant privalomus tikslus. Pirmasis etapas turėtų būti Europos lygių patvirtinimas tam tikro rinkinio priemonių, kurios padėtų įgyventi 20 procentų tikslą. Jei tai pasiektume, tuomet galime tikėtis, kad valstybės narės jau savanoriškai nustatys savo tikslus, kurios kartu padės pasiekti 20 procentų tikslo ir tuomet nebereikės privalomų tikslų. Ta argumentą, kaip minėjo ponas Zebir ir kiti, mes pateikėme tą argumentą, kad tik tai viena valstybė narė pritarė privalomiems tikslėms, o kitos valstybės labai prieštaravo ponas Zeber pateikė įvairių pakeitimų, siūlančių privalomus tikslus. Tačiau mums toks kelias netrodo saugus. Siekiant 20 procentų tikslo, ponas Lyze, norėtume atkreipti dėmesį į pakeitimus 333, 334. Ten kalbama apie tikslo formulavimą ir apie tai, kad būtų apsaugota pramonė. Mes į tą pakeitimą mielai atidžiau pasigilinsime. Toliau apie instrumentus, priemonės. Daugeliu idėjų pareikštų čia diskusijoje mes pritarsi, galime pritarti, ir pasigilinsime į kai kurios pakeitimus. Pabrėšiu kelis punktus, kuriems, kuriais mes abejojame, o ne kuriems mes pritarėme. Ponas Pok pabrėžė įtraukti transporto sektorių. Čia mes norime pale, paralelinio įgyvendinimo, tai yra transporto gairių iki 50 metų. Tačiau nemanome, kad reikėtų įtraukti transporto priemonės į šį pasiūlymą, nes tai būtų dubliavimas. Toliau, anksčiau pirmininkas, pirmininkas kalbėjo apie socialinį būstą ir kaštus. Tai svarbu, nes kalbame apie mažas pajamas gaunančius asmenis. Tačiau mes norime pabrėžti, kad renovavus būstą šildymo sąskaitos sumažėtų ir per gana trumpą laiką. Vadinasi, gyventojai praturtėtų, o nenuskurstų. Dar vienas dalykas. Pone Grostet kalbėjo apie būtinybę riboti lėšų švaistimą, kalbėjo apie paslaugų įmonės, šildymo įmonės. Pažiūrėkime į JAV. Ten taikomi efektyvumo reikalavimai viešajam sektoriui, socialiniam būstui ir tai pasiteisino. Pone Groste taip pat kalbėjo apie vartotojų didesnį įtraukimą. Mes tam pritarėme, pritarėme pakeitimams, suteikti galimybę vartotojams pasirinkti, nes tai priverčia rinką veikti Mes džiaugtumėmės, kad mūsų pasiūlymas būtų sustiprintas tokiu aspektu. Toliau ponas Kalakakis dėl 3 procentų sakė, kad reikia apsvarstyti, kuriuos pastatus reikia renovuoti. Manytume, kad valstybės narės turėtų pasirinkti, kokiems pastatams būtų taikomas 3 procentų metinis skaičius. Pačios valstybės turėtų tai parinkti. Dėl šešto straipsnio buvo pateikta daug pakeitimų. Tai yra energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemos. Ponas Pok ir kiti kalbėjo apie alternatyvas šešto straipsnio devintoje dalyje. Mums būtų įdomu išgirsti, tiksliau išgirsti, kokios tos alternatyvos galėtų būti. Kiti pakeitimai panaikina to straipsnio esmę. Jeigu mes panaikinsime 1,5 procento tikslą, straipsnis praranda prasme. Aštuntas straipsnis. Dėl protingų skaitliukų. Nebūtinai reikia, kad būtų instaliuotas e, tas vadinamasis protingas skaitliukas, kad būtų pateikiama detali sąskaita. Labai trumpai. Na, pirmiausia, norėčiau sureaguoti į e, kolegų pasisakymas, skaitant ir pirmininko, jūs sakėte, kad reikia sugriešinti priemonės. Uh, sutinku su tuo, taip iš tikrųjų anksčiau mes buvome nusprendę, kad tikslas bus griežtesnis. Tačiau laikas nestovi vietoje, dabar jau prasidėjo teisėkuros procedūra. Na ir negalime tiesiog teikti, kad prastumsime komisijos tikslą. Todėl manau, kad savo pastangas turėtume sutelkti tai, kad būtų uh, gyventas komisijos pasiūlytas tikslas. Yra labai konkrečių pasiūlymų dėl naštos paskirstimo. Valstybės narės turi pritaikytus nacionalinius tikslus. Na, yra atitinkamų pakeitimų, kurie remiasi komisijos pasiūlymu ir aš manau, kad čia reikia būti realistų, be kitako ir politinių požiūrių. Ir dėl mūsų pasiūlymo perskirti tikslus nebuvo išsakyta abejonių. Uh, Taigi gal nereikia griežtinti tikslo, tačiau jis turėtų būti privalomas. Atrodo, dėl to ir sutarėme diskusijų metu, tai yra, kad norime privalomų tikslų įmanoma, tačiau e, kitą vertus teiksime valstybėms narės daugiau e, lankstumo taikant priemonės. E, Džiaulainen Teodoras sakė panašių dalykų ir jie sakė, kad ne, mes nebūsime tikinantis, jeigu vis numatysime didesnės valstybinės subsidijas šiems tikslams. Jis yra kaip tik iš Graikijos, kuri kovoja su e, skolomis. Todėl ir sulama daugiau lankstumo. Pavyzdžiui, ketvirtas pakeitimas yra susijęs su lankstumu, bet reikia žengti dar toliau. Jau Lainin sakė, kad jeigu yra nugraunamas viešas pastatas, nes jo nebereikia, tai visiškai nėra prasmės prieš trejus, tri, tris metus iki nugriuvimo dar sanuoti tą pastatą. Taigi reikalingas ilgalaikis planavimas ir galbūt e, labiau susitelkime ne į renovavimo tikslus, o į energijos efektyvumo tikslus. Nes jeigu, pažiūrėjau, miestas nuspręs e, visiškai nugriauti tam tikrus energetinių požiūrį neefektyvius pastatus, tai tai, tai taip pat leis padidinti energetinį efektyvumą, e, išvengiant renovavimo pastangų. Taigi galbūt tiesiog žiūrėkime į komunalinių pastatų, energeti, pastatų energetinį efektyvumą. Tai iš tikrųjų suteiks daugiau laisvės ir savivaldybėms, kuriams be kita ko reikia, be kita ko ir finansinės paramos šioje srityje. Be to labai pritariu tam, ką sakė e, ponia Grostet dėl. E, energetinių paslaugų, taip pat sutinku su tuo, ką sakė ponas Potas dėl energetinio skurdo. E, Na ir šiaip iš tikrųjų yra gerų minčių pakeitimuose ir tos mintis bus perimtos į pranešimą. Na, pabaigai pasakysiu, kad taip, tai yra iššūkis, jį reikia investuoti, bet tai apsimoka, nes šiuo metu Europoje kasmet e, išleidžiama 400 milijardų eurų energijos importui. Tai yra, pavyzdžiui, keturis sikius daugiau negu kad ES skiria žemės ūkio politikos finansavimui. Na ir jeigu mes pasižiūrėsime 60 milijardų skirimus žemės ūkio politikai ir ginčiamės dėl jų, tai iš tikrųjų mm, visi sutiks dėl to, kad e, reikėtų skirti daug pastangų tam, kad sumažintume energetinę priklausomybę, pažiūrėjau, didindami uh, energijos efektyvumą ir tokiu būdu galėsime sumažinti ir tuos 400 milijardų eurų. Na ir pateiksime kalėdų dovanėlę mūsų rinkėjams, balsuosime dėl šio klausimo gruodžio 20 dieną. Kitas punktas. Kaip įgyvendinti tarptautinę konvenciją dėl emisijų, dėl sieros kiekio jūrinėme kūre. Tai Hasi pranešimas. Įdomi diskusija mūsų laukia, todėl prašyčiau visų jau dabar pranešti, kas norės kalbėti apie šį dokumentą. Aš parengsiu sąrašą tų, kurie nori kalbėti ir tą sąrašą uždarysiu. O dabar žodis kolegiai Satų. Ačiū. Teisingai pirmininkas paminėjo, kad komisijos pasiūlyme pagrindinis klausimas yra įgyvendinti Tarptautinės jūrų organizacijos pasiūlymą dėl sieros kiekio jūrinėme kūre ribojimo. Šiuo metu nustatyti tam tikri apribojimai, bet skirtingi jie yra skirtingose jūros teritorijose. E, Tarptautinė jūro organizacija siūlo tam, ribo, tam tikrus ribojimo rajonus. Europoje tai apimtų Baltijos jūrą, Šiaurės jūrą ir Lamanšo sąsiaurį, JAV ir Kanada pranešė, kad abi pakrantės JAV ir Kanados bus laikomos į tuos emisijų kontrolės rajonus. Ribos nustatytos tokios. Dabar riba 1 procentas, o bus nustatyta 0,1 procentas nuo 2015 pradžios. o kitur nuo 20 metų bus nustatyta riba 0,5 procento. Aš manau, kad tai viena iš svarbiausių sveikatos apsaugos reformų per šią penkerių metų kadenciją. Oro tarša iš laivų, jos procentas yra pribloškintis. Manoma, kad 50 tūkstančių žmonių per metus miršta per anksti Europoje dėl oro taršos, kurią sukelia laivai. Akivaizdu, kad laivai, laivyba pradėjo rūpintis emisijų valymų daug vėliau nei kiti sektoriai. Tai ir sieros emisijos, ir emisijos sausumoje e, jos sumažintos 90-80 procentų. Bet visa tai prasidėjo neseniai. Jeigu nesimsime naujų priemonių, tai vadinasi, per šį dešimtmetį laivybos sieros emisijos viršys sieros emisijas sausumoje, įskaitant automobilius, jėgainės, e, gamyklas. Taigi, tai nenu, nenuneigiamas argumentas, kad tų priemonių, kurias siūlo tarptautinė jūrų organizacija, siūlo. Organizacija siūlo alternatyvius sprendimus. Pavyzdžiui, naudoti kokybiškesnį, švaresnį kūrą. Taip pat e, siūloma vadinamieji valikliai, valymo priemonės, kurios valytų išmetamasias dujas. Tekste tai vadinama skruberiais. Taip pat dar viena alternatyva suskystintos natūralios dujos, gamtinės dujos, bet tai sprendimas naujiems laivams ir tam reikia kūro tiekimo alternaty... E, infrastruktūros uostuose, kad būtų galima paduoti tas dujas laivams. Taip pat komisija kalba apie juodosios anglies dalelių iš metalų ir NOX iš metalų valymą. Yra susijusios ir išlaidos. Tačiau valymo išlaidas nusveria nauda sveikatai. Ekonominė sveikatos nauda kokius 2 ar 2,5 karto viršyje tų numatytų priemonių įgyvendinimo kaštus. Taigi, iš esmės pasiūlymas yra geras. Aš tik tai norėčiau jį kai kuriuose vietose sustiprinti. Paminėsiu svarbiausius mano siūlomus pakeitimus. Pirma, išplėsti 0,1 procento ribos taikymą keleivių keltams pritaikyti tą ribą anksčiau. Komisija siūlo tą ribojimą taikyti keleivių keltams, bet e, penkeriais metais vėliau. O aš siūlyčiau jau penkioliktais metais pritaikyti. Taip yra ir dabartinėje direktyvoje, kai buvo rengiama dabartinė direktyva, riba ir data visiems keltams buvo ta pati, e, tokia pati kaip ir kitiems laivams, kuriems taikomi sieros kiekio ribojimai. Antras mano pakeitimas dėl rajono, kuriam taikoma 0,1 procento. Pritaikyti tai visiems teritoriniams vandenims. Taip, mes išplėstume dabartinius reikalavimus uostams. Dėl 0,1 procento sieros kiekio ribojimo laivams, kurie stovi e, e, uostose. Išplėskime tą reikalavimą ir visiems teritoriniams vandenims. Ir trečia, iki kitų metų pabaigos komisija turėtų atlikti tyrimą, išnagrinėti galimybės įsteigti, nustatyti naujas emisijų kontrolės vietovės rajonus. Europos jūrose, pateikti ataskaitą parlamentui ir tarybai, pasiūlyti naujus emisijų kontrolės rajonus. Ir ketvirtas, paskutinis pasiūlymas. Valstybės pagalbos taisyklės turėtume numatyti šiek tiek lankstesnės. Su pasiūlymais susiję kaštai. Jie didžiausi laivybos kompanijoms, kurių maršrutai yra ilgiausi ir eina per tuos rajonus. Ir pereimą prie naujų priemonių galime šiek tiek atpiginti, taikydami naujas technologijas. Tas pereimas prie naujų geresnių technologijų jį galime palengvinti tam tikrą ribotą laiką, laikinai, lankščiau taikydami valstybės pagalbos taisyklės, kad tos įmonės e, lengviau susidorotų su ta transformacija, su susijusiamis išlaidomis ir kad mes lengviau, sparčiau išjudintume naują rinką, švaresnės laivybos rinką. Ačiū. Pirmiausia, kalbės keturi šešėliniai pranešėjai. Paminėjau pavardės. Toliau Skilakakis, Ajuso ir kiti. Manner, Tremopulos, Kuhn and Pirillo. Is anybody missing? Okay, thereby... Ar nieko netrūksta? Gerai. Sąrašas baigtas. Šešėliniai pranešėjai. Po tris minutės, kiti kalbėtojai po dvi minutės. Ir prašyčiau laikytis kalbėjimo laiko, nes nepabaigsime laiku. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. E, matot, aš pastebėjau, kad e, kai kas per ilgai kalba, jūs antakius pradedat kelti. Tai atrodo, kuo aukščiau jūsų antakiai, tuo daugiau mes viršėm skirtą mums laiką. Kalbėti apie sierą yra gerai. Aš manau, kad apie tą klausimą jau ilgą laiką kalbėti ir tai yra gerai, nes iš tiesų tai yra žmogaus sveikatos klausimas ir tai yra politika, kuri leistų uh, taršos problemas spręsti iš esmės. Turbūt visi esame matę vadinamai bunkerinį kūrą ir dėl to kyla nemažai problemų. Gerai, kad jas sprendžiame, bet aš turiu pasakyti, kad tai, kaip tą daro Tarptautinė jūro organizacija, nėra tobuliausias sprendimas. Pereinama nuo e, 1,0 iki 0,1 procento 2015 metais Šiaurės jūroje, o paskui E, pereinama bus prie 0,5 procentų 2025 metais pietų Europoje. Mes žinome, kokie padariniai valstybėms narėms. Valstybės narės tarptautinė jūro organizacijoje dėl to yra dėrėjusios. Bet aš turiu pasakyti, kad toks nesuderintas požiūris gal būtų palankus tam tikroms valstybėms narėms, kurioms e, bus galima iškelti savo interesus. Tačiau aš manau, kad Europos parlamente tokios pozicijos negalima laikytis. Visų pirma, aš žinau, kad sveikatos problemos yra rimtesnės valstybės pietų Europoje. Ir būtų dabar keista čia sėdėti ir sakyti, kad graiko gyvenimas mums rūpi labiau negu Dano. Ir neturėtume mes ES direktyvose imtis e, sprendimų, kurie yra nesuderinti. Jeigu mes elgsimės neteisingai, tai galime sukurti rezultatų, kurie yra nepageidautini. Ir tada e, bus e, permetamas e, krovinių pervežimas į sunkvežimius. Aš e, tiesą sakant, ponios Hasi e, pasiūlymą, manau, matau kaip simptomatinį. Mes turim jį išplėsti į visą ES teritoriją. Mes turim rašyti galvodami apie visą ES. Lygiai taip pat aš noriu pasakyti, kad man atrodo 2015 metų riba yra gana uh, ankšta. Galbūt bus įmanoma tą padaryti iki to laiko, bet, e, kaip jau anksčiau sakiau, man reikėtų e, šiek tiek daugiau laiko, kad, kad tas problemas galėčiau aptarti. Aš esu susitikęs su Suomijos ir Švedijos. valymo įrenginių gamintojais ir aš mačiau, kad jiems e, rūpi visai kitokie reikalai negu mums. E, Europos komisija pasakė, kad ji jų problemas spręs vadinamojoje e, priemonių mm, vadinamame pakete. Ir e, aš tik norėčiau sužinoti, kaip iš tiesų bus galima pakeisti padėtį. Pone Has ir dar vienas dalykas, kurį jūs sakėte. Kontrolės zonos. Griežčiau kontroliuojamos zonos, apie tai mes kalbėjome savo grupėje sakėte, kad valstybėms narėms yra suteikiama daugiau atsakomybės. Jūs sakote, kad valstybės narės išspręstas problemas, bet ar iš tiesų jos gali tą padaryti? Ir tuo pat metu jūs sakote, kad valstybės parama gali atnešti sprendimą. Aš nežinau, ar dabartinės valstybės paramos taisyklės leis tą padaryti. Mes turim galvoti apie konkrečius pinigus. Kai suprasim, kad tai yra pinigų problema, tada suprasim, kad reikia kalbėti apie kada, o ne kaip. Žinau. Ačiū, bet aš e, turbūt greitai antakiais plaukus pasieksiu. Toliau Holga Krameris. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mes kalbame apie oro kokybės priemonę ir kaip pranešėjas ir šešėlinis pranešėjas galiu pasakyti, kad per pastaruoju metu buvo patvirtinta daugybė oro kokybę reglamentuojančių e, Mm, teisės aktų ir mes visuomet sakydama apie parlamente, kad reikia nesustelkti vien tik į miestus, o reikia visapusiškų priemonių ir dabar turime priemonę, kuri turėtų būti veiksminga, veiksminga ir kaštų požiūriu, jinai yra gan pigi ir ji iš tikrųjų gerokai leis pagerinti mm, oro kokybę ir mažinti taršą. Todėl manau, kad ši komisijos pasiūlyta direktyva yra prasminga. Uh, daugelį sektorių, pradedant transportų iki e, pramonės ir energetikos pramonės, daug ką padarėme tam, kad būtų sumažinta tarška, tačiau likščiol laivybos rytė beveik nieko nepadaryta, todėl manau, kad ši pra, priemonė išties prasminga. Mano manimo labai svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, jog turime tarptautinį sustarimą. Ir daugelį kitų sektorių pageidaujame tarptautinių sutarimų. Na, o šiuo atveju turime tarptautinį organizaciją, turime tarptautinį sustarimą, kuris yra teisiškai privalomas ir čia tiesiog neišsisuksime, privalome įgyvendinti šį sustarimą, be kita ko, Europos lygių. Yra mm, tam tikrų kliūvančių aspektų, kuriuos turime atkreipti dėmesį, tai, kas sakė Hasi, ne visai susitikinęs kad e, turime pasiūlyti kažką, kas būtų daug platesnio masto nei Tarptautinės jūro organizacijos pasiūlymas. Nu, tai yra, kad visur būtų 0,1 procentų sieros e, jūrų transportą e, to kuria, tai galbūt yra prasminga, tačiau vert, kita vertus, kada tai turi vykti. O mm, tie, tos, e, o tie pasiūlymai išplėsti kontrolės už jūrų rajonų, kuriuose numatytos ta sieros kiekio kontrolė. Tai aš nežinau, ar iš tikrųjų tai yra prasminga, taip pat nesu už tai, kad, kad komisija pavestume nustatyti tolimesnius, vadinamus, sek rajonus. Čia nėra būtinybės harmonizuoti viską, palikime viską valstybių narių nuožiūrai. Ir beje, nesu e, kilęs iš pakrantės regiono, taigi man nieks neprikiš kažkokių interesų ir manau, kad yra gerų priežasčių paklausti, ar tose vadinamasi sek rajonuose e, yra Sikas tose rajonuose, ar yra e, trumpo maršruto mm, reisų, pavyzdžiui, keltų reisų ir taip toliau. Nes jeigu pasižiūrėsime, kiek jūrų yra pervežama Baltai, Baltijos jūra į Skandinavijos šalis, tai galbūt e, tie reikalavimai keltų ir e, laivų operatoriams, kurie per atstum, trumpais atstumais perveža prekes ir E, asmenis, galbūt tie per nelik anksti suformuluoti reikalavimai nebus labai geri, nes bus tiesiog to pasakojo pasirinktos kitos transporto rūšis. Taigi, jeigu yra intensyvus trumpų maršrutų jūrų transportas, kuris be kita ko e, konkuruoja su kelių transportu, tai galbūt nereikia pernelyg greitai nustatyti pernelyg griežtų reikalavimų tiems sikas rajonams. Nu, o šiaip palaikau pasiūlymą. Ačiū. Uh, Kelenan, please. Thank you, Carl. I hope your eyebrows don't go. Ačiū, Karlai. Uh, tikiuosi, kad suteiksi man tiek laiko, kiek ir kitiems. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Sato Hasi už uh, tą padarytą darbą kartu su Augusto ir dėkoju, kad įtraukite kitų frakcijų šešėlinius pranešėjus ir narius į šį darbą. Uh, Prieš pakomentuodamas komisijos pasiūlymą, norėčiau pasakyti, kad remiu Tarptautinės jūrų organizacijos TJO susitarimą ir ES turėtų labai atsargiai elgtis prieš brandydama kažką išardyti ar patobulinti. Yra pasiektas tarptautinis susitarimas. Mes jį remiame ir pripažįstame, kad jį reikia perkelti į ES teisę ir prieš peržengdami to susitarimo ribas mes turėtume labai gerai pagalvoti. Dėl Europos komisijos pasiūlymo remiu tuos elementus, kurie suderins ES teisės aktus su peržiūrėtų Marpol konvencijos šeštojų priedų dėl e, sumažintų emisijų, nes tai pagerintų ir oro kokybę ir žmonių sveikatą. Tačiau turime galvoti apie tai, kad švaresnio kūro naudojimo reikalavimas ženkliai padėtins kaštus. Ir kai kuriomis aplinkybėmis, kaip Kristoferis sakė, e, mes e, turime e, stengtis nesukurti to modalinio permetimo krovinių pervežime, kai iš jūrų transporto pervežimas bus keliamas, perkeliamas į kelių transportą. Uh, E, aš tikiuosi, kad e, bus e, galima patobulinti tam tikras nuostatas aplinkybėms, kai kitoks kuras nėra prieinamas. Ir tai yra labai svarbi susitarimo pasiekto tarptautinio jūro organizacijoje dalis ir mes ją turėtume remti. Dar vienas faktorius, kuris man labai rūpi, Ir aš tikiuosi, kad išgirsiu tam tikrų gerų atsakymų tam. Stebėsina, stebėjimas. Man visai dar neaišku, kaip mes organizuosim stebėjimą, užtikrindami, kad teisingas kuras bus teisingose vietose naudojamas. Ir ogi įgyvendinimo užtikrinimas yra labai svarbus, kad tas susitarimas pasiteisintų. Ir galiausiai, kaip Satų savo pranešime sakė, išlieka neišspręstas klausimas, ar E, šį sustarimą reikėtų išplėsti nuo šiaurės jūros iki pietinių jūrų, viduržėmio jūros. Žinoma, visuomet turim stengtis užtikrinti vienodą žaidimo taisyklės. Žinom, kokios rimtos dabar ištiko daugelį pietų Europos e, valstybių ekonominių požiūrių. Todėl, e, kaži, ar dabar iš tiesų laikas kelti tokius brangius reikalavimus e, mūsų verslininkams. E, E, nežinau, ką Kristianas norės apie tai pasakyti, jis e, gal e, kokių kitų minčių iškels, bet apie visą tai galim per šią diskusiją pakalbėti. Ja, dank, möchte... Dėkuoju. Norėčiau padėkoti Satohasu už gerą pranešimą. Esu iš Hamburgo ir kaip žinia, Hamburgoje yra didžiausias Europoje uostas ir dėl istoriškai susiformalavusios uosto struktūros uostas yra miesto centre. Tai yra per miesto centrą kasdien, kas naktį įplaukia ir išplaukia laivai. Ir nenuostabu, kad dėl e, laivybos oro kokybės Hamburgė prasta ir man labai rūpi šis klausimas. Taigi turime kalbėti ne vien tik tais apie e, pakratį pakrančių regionus, bet ir apie ekologiškai labai jautrias sistemas, kaip, pažiūrėjau, Arktis, nes e, tuose rajonuose um, labai didelę žalą daro tarša, dėl lavybos išpučiame į atmosferą suodžių dalelės ir tai skatina um, klimato kaitą. Pritariu grybinėms vertėms, kurias siūlos pranešė savo pranešime. Uh, Na ir sekas yra labai nedidelė Europos vandenų dalis, todėl sutinku su tomis ribomis. Ir beje, pritariu e, pranešėjai ir dėl to, kad e, ribinės vertės turi įsigalioti nuo 2015 metų. Mano manimo neprimtina tai, kad mes kalbam apie tas direktyvės reglamentus, kurie įsigalios po dešimties metų ar net ir vėliau. Labai suprantu. Tai, jog pramonė ir. Ir Įmonės negali per naktį prisitaikyti prie teisės aktų reikalavimų, tačiau jeigu turime pasiūlymų, pagal kuriuos direktyvai tai įsigalios tik tai 20 metais ar gal net ir vėliau, tai tai yra visiškai man neprimtina. Na, galų gale e, atitinkami e, standartai buvo nustatyti prieš tris metus, juos pasiūlė tarptautinių organizacijų, ES pritarė ir juos perėmė. E, griežtesni reikalavimai visuomet reiškia šansą, tai yra, tai yra šansas. Na, ne visi gali pastatyti švaresnius laivus, kurie būtų palankesnė aplinkai ir aš manau, kad būtent Europa čia galėtų prisimti lyderio vaidmenį ir e, statyti tokius laivus. Na ir yra pakankamai dar laiko, trys metai. Nors nuo 2014 metų automobiliams e, galios griežtesni reikalavimai, bet e, naftos pergaldirbimo įmonės džiaugsis šių perinau labotarkių ir iki 2015 metų pakeis savo gamybos procesus. Taip pat ir suskistintos natūralios durės, jos yra gera e, alternatyva, o dėl skruberių tai esu nusikusi skeptiškai, nes vis dėlto išlieka, kuria labai toksiškų medžiagų ir ar techniškai tai bus įmanoma, tai dar irgi parodys ateitis. Taigi čia pritariu prieš mane pasisakysiems dėl to, kad efektyviau yra pradėti nuo grandinės pradžios, tai yra nėra kito alternatyvų tam, kad būtų sumažinta mm, sieros dalis, kuria Taigi būkime realistiški ir nesutinku su tuo, kad direktyva turėtų įsigalioti po pusės amžinybės. Kolegos, perspėjus, netinkama tai, kad e, įmoninkų darbdavių atstovai kiekvieno pranešimo atveju mums čia uh, E, piešia labai neigiamą perspektyvą ir gazdina. Ne. Ir nesutinku su tuo. Ir beje, jeigu norime naujovių, reikia teisinių postumių. Ir tik tais labai nedaug įmonių yra tokios sąjungos, kad savanoriškai atsižvelgia į aplinkosnius reikalavimus. Toliau likusiai kalbėtojai, prašau neviršyti dviejų minučių, nes kitaip nebaigsim posėdžio. Pirmiausia, Skilakakis. Like saying... Aš irgi noriu padėkoti poniai Hasi Manau, kad šį kartą e, yra pateiktas Tarptautinės jūro organizacijos geras pasiūlymas. Mes kalbam apie didžiulį sumažinimą ir kalbam apie tai, kad e, sieros kiekis sumažės tinkamose vietose. Bet yra atvejų, kai reikia dar griežtesnių aplinkosaugos priemonių. Bet yra atvejų, kai turim šiek tiek e, pažaboti patį save. Manau, kad šiuo atveju mes turėtume tai padaryti. Nepamirškime, kad TJO dabar kaip tik kalba apie CO2 ir klimato kaitą. Ir pagrindinė problema, pagrindinis signalas, kurį mes duotume dabar, perengdami ambicingesnį teisės aktą čia, būtų, kad tarptautinė jūro organizacija turėtų kelti tarsi mažiau ambicingą pasiūlymą e, SO2 srityje. Tada tarsi dėrybų pozicija pagerėtų. Ir čiagi patiktas gana protingas pasiūlymas. Taip pat yra papildomų kaštų klausimas zonos, kuriuose yra daug srič, salų, aš turiu galvoje Graikiją, mano valstybė, kurioje yra šimtai, jeigu ne tūkstančiai salų. Čia, jeigu mes e, kelsim griežtesnius reikalavimus, e, tiesiog nužudysime e, transporto uh, iš transporto gyvenančių žmonės, nes e, tie reikalavimai labai brangiai kainuoja, apie tai turim galvoti. Ir paskutinis Kristoferio paminėtas e, sveikatos klausimas. Dėkoju, kad jūs tai darote, bet aš galiu pasakyti, kad šiuo metu ekonominiai interesai e, viršyje žmonių susirūpinimą sveikata Graikijoje. CO2 emisijos graikams dabar netaip smarkiai rūpi, reikia tą pripažinti. Ačiū toliau Ajūzo. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjo, taip pat ir šešėlėms pranešėjams ir norėčiau pasidalinti kai kuriais rimis mintimis. Na, ši direktyva Šį tyrimą remiasi 99 metų direktyva, kuri susišaukė su Junktinių tautinės jūro organizacijos e, starimo. Ir pasiūlymas pats yra geras, o ponia Hasi nori įsimoti dar e, toliau ir nori reglamentuoti sekas zonas. Tai yra saugomos zonos, e, na, pavyzdžiui, įvairių saugomų zonų dėl paukščių ir taip toliau. Ir negalime bandyti harmonizuoti visur ir viską. Mano manimo, komisijos yra pasiūlymas geras, nes tai jis atitinka ir taptautinio sutarimo pagrindinės linijas. Ir manau, kad turime atsižvelgti ir štai ką. Kaip sakė komisija, E, jeigu nustatysime atitinkamus reikalavimus e, e, naftos perdimo įmonėms, tai kaštai išauks nuo 0,4 iki 5 procentų. Na, ir kai kurių sektorių kaštai transportas rytyje, jūrų transportas rytyje išauks iki 40 procentų, pasak komisijos tyrimo. Na ir labiausiai šios priemonės pasieks Šiaurės Europą, o taip pat ir Baltijos jūrą kur vartojamas ypatingas kūras. Taip pat turime atsižvelgti į smulkrovinį verslą, o taip pat ir tuos sektorius, kurie bus labiausiai uh, paliesti. Tai yra, pavyzdžiui, chemijos pramonės, pramonė, maisto gamybos pramonė, transporto priemonės. Bet dėl visų šių priežasčių nepalaikau panos Hasi pasiūlymą. Next speaker is Florence, please. Ja, Satu Hasi, vielen Dank. Florence, dėkoju ponė Hasi, jos pasiūlymas yra ambicingas, bet nėra kitų galimybių, kaip Europoje įgyvendinti tarpinės organizacijos susitarimą. Bet vis dėlto išlieka tam tikrų klausimų dėl e, skaičių nuošimčių dydžių. Aš manau, kad atsakymai turi būti nuosaikus, pasverti ir turėtume vengti e, konkurencijos iškraipimo šios rytyje. Na, nežinau, ar tikrai nepakenksime patys savo iškraipydami konkurenciją. O kitas dalykas iš tikrųjų Sutinku, dėl to, kad e, laivų kuras yra tūkstančius kartų nešvaresnis, taršesnis negu automobilių kuras. Taip, reikia veikti, bet mane domintų štai kas. Klausimas komisijai. Kodėl atsižvelgiama tik tais ypatingas jūrų transporto rušis, pavyzdžiui, tik tais į keltus, bet nebūtinai į uh, keleivinius laivus? Norėtų sužinoti atsakymą iš komisijos. Kitas dalykas. Kaip yra su tais laivais, kurie plaukia į tas šalis, kur jie negaus atitinkamo kūro. Na, pavyzdžiui, ir benzino no, be švino priedų atveju būtų panašių problemų. Uh, uh, Ačiū toliau, panas Tatarela. Grazie, Presidente, molto brevemente. Anch'io mi. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Ir aš noriu padėkoti pranešėjui už šį darbą. Tačiau, nors aš manau, kad e, e yra gerai turėti tokį komisijos pasiūlymą, kuris tarsi tik įtvirtina tarptautinį susitarimą ES teritorijoje. Aš šiek tiek skeptiškai žiūriu į e, norą viską užaštrinti, kaip kad daro pranešėja. Mes e, e, dėkojame pranešėjai ir griežtumą, ir ryštingumą, tačiau ir ji, ir šešėliniai pranešėjai turėtų suprasti, kad reikia ieškoti galimybės peržiūrėti kai kuriuos pakeitimus - 12, 14 ir 15 pirmiausia, nes šių pakeitimų padariniai bus labai rimti ypač kruizinių laivų sektoriuje. Dar sakoma, kad reikia griežtinti taisyklės, sutrumpinant terminą iki penkių metų vietoj dešimties. Penkeri metai yra labai nedaug. Gal net kitais metais, jeigu tokius reikalavimus keltume iš principo, jie būtų teisingi, bet nepamirškime, kad jie atneš ir žalos. Būtina nepamiršti tos žalos. Kai kalbame apie teritorinius vandenis, šešėliniai pranešiai turėtų priimti e, sprendimą, kuris būtų kuo artimesnis pirminiam pasiūlymui. Ponas. Kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia myös raportööri Satu Hassille. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ir pranešėjai, ponė Hasi, už e, puikų ir tikrai svarbų darbą. Mūsų aptarimas klausimas iš ties aktualus. Ir tikrai turime pasirūpinti, kad būtų sumažinta labai kengsminga laivybos tarša. Tačiau pagrindinė problema yra tai, jog likščiol e, labiausiai nukenčia gan nedidelė sritis. Tai yra, e, ar sritis, apie kurią kalbame, yra nedidelė, tai yra Šiaurės jūra ir Baltijos jūra. Aš manau, kad turime galvoti apie platesnius regionus. Taip pat reikėtų nepamiršti ir Europos konkurencingumo šioje srityje. Tam, kad dėl numatytų nuostatų nenukentėtų Šiaurės Europos konkurencingumas. Kitas dalykas yra perinamasis laikotarpis, šiandien matyti penkeri metai labai svarbu, kad direktyvos nuostatos būtų įgyvendintos greitai, tačiau kita vertus išlikime realistais. Tiesiog pasižiūrėkime, kaip sureaguos ekonomika viską. Kita vertus turime pasirūpinti, jog iš ties būtų pastatytos uh, at, Mm, tokios kūro valymo, tokie kūro valymo renginiai, kurie leistų sumažinti siros kiekį kūrę. Eh, Tremopulos. Ευχαριστώ. Είναι σαφές ότι πρέπει να καθαρίσουμε τα κάσιμα των πλοίων. Να, akivaizdu, kad mm, laivų kūras turbūt išvaresnis. E, E, laivų kūras 2007 kartus yra taršesnis negu kitų transporto priemonių kūras. Todėl manau, kad reikia nustatyti griežtesnius reikalavimus laivų kūrui, galbūt net griežtesnius nei tra kelių transporto mm, kūrui. Šiuo metu laivyba be kita kur yra pigesnė dėl to, kad jos kuras yra pigesnis, be, be kita kodinis jis ir už tai, kad jis yra taršesnis, o dabar argumentuojama, kad e, išaugus laivybos kūro kainoms e, pasikeis transporto srautai ir, ir bus iškraipytas konkurencingumas. Bet kaip ten bebūtų, e, laivų kūro išmetalai patenka į aplinką gal arti pakrančių ir tai tikrai labai skaudžiai atsiliepia aplinkai ir sveikatai. Pavyzdžiui, Danijoje buvo atliktas visai nesenai tyrimas ir jis parodė, kad dėl laivybos taršos Europoje kasmet per anksti miršta 50 tūkstančių žmonių. Aišku, tokios naujos priemonės, e, nauji pasiūlymai kainuotų, tai skaudžiai atsilieptų tokiai šaliai kaip Graikija, kur išgyvena krizę, bet tas priemonės reikalingas. O kai dėl energijos gavybos, tai e, ir šios rytyje raginama mažinti taršą ir emisijas. Na, o šiaip laivybos tarša yra galbūt pigiausias variantas bet jeigu būtų gyvenintis atitinkamos priemonės, tai tai turės e, ypatingai gerą poveikį sveikatai ir to pasiekoje galima bus sutaupyti 27 kartus daugiau lėšų negu uh, didinant uh, laivų finansavimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ir ponė Hasi už jos pranešimą. Na, manau, svarbu yra tai, jog pažvelgtume ir į sieros emisijų praktinę pusę. Apskritai laivybos rytyje turime strategiją, kurios pagrindinis principas yra perkelti transportus rautus iš nuo kelių eismo į e, jūrų transportą, pavyzdžiui, kad nebūtų keliais pervežimos prekės, o laivais, keltais. Tačiau jeigu pasižiūrėsime į kaštus, tai situacija taps gan sudėtinga. Tarkim, jeigu pasižiūrėsime tas e, sritis, kur, apie kurias kalbame, Šiaurės jūra, Baltijos jūra ir Lamančio sąsiaurį. Tarkim, jeigu uh, um, laivas iš Tuskaus Suomijos važiuos visų šiuo maršrutu, tai yra 2000 jūrmilių. Ir jeigu bus įgyvendintos nuostatos, šio maršruto kūro kaštai išauks 60 procentų. Taigi turime pagalvoti, uh, kaip bus to pasakoje iškraipytas konkurencingumas. Ir manau, kad turime nepamesti iš akies, akių ekonomikos. Venkime tokios tendencijos, kai tos prekės, tie prekės rautai, kurie dabar yra pervažiami laivais, bus perkelti vėl į kelių transporto pusę ir to pasakoje išauks tarša ir žala aplinkai ir sveikatai. Ir aš manau, kad būtų geriau, jeigu. Tiesą sakant, palikime viską gal kaip yra, laikykime su tarptautiniu susitarimo, nes 85 procentų taršos jūrose vyksta atvirose, atviroje jūroje, toli nuo pakrantės. Tai tiesą sakant, alternatyvų yra labai nedaug ir žvelgiu pirmininko antakius. Pamastykime, pasverkime viską, kad nepadarytume šios rytie klaidų, tam, kad e, Europoje ir konkurencingumo sąlygos būtų visiems vienodos. Uh, speaker, Paskutinis kalbėtojas Pirilo. Ačiū pirmininkė. susidomėjęs perskaičiau pranešėjos Satuhasi pranešimą. Noriu jai padėkoti už atliktą darbą. Tačiau yra dalykų, į kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį. Pritariu ponui Tatarelą. Ypač tai būtų pakeitimai 12 ir 14. Jais siūloma išbraukti komisijos tekstą. Kalbama apie e, keleivinius laivus, keleivių keltus. Tai yra laivai teikiantys paslaugas, perkelintis žmonės iš vieno kranto į kitą. Manau, kad reikėtų išbraukti kruizinius laivus ir taip pat keleivinius laivus, nes jų įtraukimas labai viską komplikuoja. Toliau buvo minėta 10 procentų sieros kiekis e, kūre. Vienas iš didžiausių taršo šaltinių yra keltai. Bet panašu, kad tas procentinis dydis taikomas ir kruiziniams laivams. Pabandykime apibrėžti, kas yra kruizinis laivas. Tiesą sakant, nesvarbu, kaip mes jį apibrėžtume, bet nustatę tokią nuostatą priverstume kruizinį laivą visos kelionės metu naudoti brangesnį kūrą. Tai E, turizmo sektoriui ir kruizinių laivų e, sektoriui kainuotų milijardus papildomų eurų per metus. Aš suprantu, kad jūs norite apsaugoti žmonių sveikatą, gamtą, tačiau neužmirškite, kad kruiziniai labai didelę maršruto dalį plaukia toli nuo žemės. Ir į tai reikia atsižvelgti, nustatant 10 procentų. Ir galiausiai suteiksiu žodį dar vienam kolegai, bet jei viršysite laiką, nuskriausite savo kolegas. Komisijos atstovas, ačiū. Ir komisija dėkoja poniai Hasi už atliktą darbą. Mes laikomės panašios nuomonės šiais klausimais, kad reikia spręsti greitai. E, buvo minėta skaičius pernelyg ankstyvų mirčių Europoje dėl oro taršos. Taip, tos mirtis sudaro tūkstančius. Ir viena iš priežasčių e, taršos smulkiosiamis dalelėmis ore yra sieros tarša. Šie pasiūlymai galėtų atnešti daug naudos. Tartautinė jūro organizacija 2008 metais pateikė gerą pasiūlymą. Buvo kaip reikiant pasverta ir nauda, ir kaštai, ir pakankama ir e, argumentų pakanka e, už šį pasiūlymą. Dėl sieros teršalų kontrolės rajonų, kad juos reikėtų išplėsti. Komisija Tarptautinėje jūro organizacijoje neturi įgaliojimų, todėl dėl to turėtų nuspręsti pačios valstybės narės. Seka nuostatos dėl keleivinių laivų ir pakrančių laivybos yra tarsi toksai tarpinis sprendimas. Turbūt skaitėte pranešime, kad komisija atliko tam tikrus tyrimus ir mano, kad išplėsti seka ir neka rajonus vertėtų, tačiau mes juk tarptautinėje jūros organizacijoje neturime įgaliojimų ir todėl E, tikėtumėmės, kad valstybės narės tokią poziciją išreikš. Buvo užduota klausimų komisija, aš trumpai atsakysiu. Nuo rugsėjo mėnesio priemonių paketas Toolbox yra parengtas ir valstybės narės gali pačios spręsti, kaip pasinaudoti tomis priemonės, kad būtų padėta laivybos pramoniai. 2007 metai yra tarsi, tarsi atskaitos taškas, tačiau e, procesas užtruks ilgiau. Transporto modalinis pasikeitimas. Komisija mano, kad e, tam tikrų mastų toksai modalinis pasikeitimas gali įvykti. Mes stebime situaciją kartu su valstybėmis narėmis, ir transporto kolegomis. Trumpais maršrutais jūroje gabenami kroviniai, taip pat ilgesniais maršrutais yra labai svarbi transporto dalis. Toliau. Bandinių ėmimo dažnumas ir poveikis Arktikai, ten didelę žalą daro juodosios anglės dalelės. Peržiūroje į tai bus atkreipta dėmesį. Toliau, dėl konkurencijos ir ar nuostatos apima keltus. Taip, keltai papuola į keleivinių laivų kategoriją. Manytume, kad mes interpretuojame taip, kad nuostatos taikomos jau dabar kruiziniams laivams, nors ne visi pritarė. Uh, Taip pat buvo užduotas klausimas, ar visada bus reikiamo kūro. Komisija manytų, kad dėl šio argumento galime neįtraukti į seka rajonus keleivių laivus. Ačiū. Ar pranešėja norėtų pateikti baigiamųjų komentarų? Prašau. Taip, labai trumpai. Pirmiausia, padėkosiu kolegoms už komentarus. Mes įsiklausę į komiteto daugumos nuomonę toliau tobulinsime pranešimą. Porą komentarų. Europos parlamentas jau apsisprendė siekti ambicingesnių tikslų nei Tarptautinė jūros organizacija nustatė. Tokia pozicija buvo primta derantis dėl dabartinės direktyvos. Tikiuosi, kad ta pozicija bus tęsiama, nes ankstesni parlamentai laikėsi būtent tokios linijos. Aš suprantu kolegų iš pietinių valstybių būkštavimus dėl išlaidų pramoniai. Tačiau noriu pabrėžti, kad nustačius ambicingesnius tikslus, tai būtų naudinga ir pietiniams valstybėms, nes žmonių sveikata ekonominių požiūrių duotų dar daugiau naudos. Dėl technologijų, dėl skraberių, dėl valymo įrenginių Žinome iš patirties, kad nustačius privalomą nuostatą, kaštai visada sumažėja. Dėl toksinių atliekų iš skraberių. Jas minėjo ponia Wills. Vienas iš mano pasiūlymų yra uostams privalomai surinkti tas atliekas, kad jos nebūtų išmetamos į jūrą. Dar sik dėkoju kolegoms už pakeitimus ir po to vyks dėrybos. Ir data pateikti pakeitimams yra gruodžio 13 diena 12 valanda. Ir paskutinis darbo tvarkės punktas, tai yra komisijos pasiūlymas dėl triukšmo. Ačiū pirmininkė. PPO, e, PSO duomenimis e, triukšmas yra antra pagal rimtumą e, aplinkosaugos problema. 2002 metais buvo patvirtinta direktyva ir be jokios abejonės aplinkosaugos direktyva dėl triukšmo padidintų valstybės narėse supratimą šitos problemos. Ir direktyva sudaro galimybės įgyvendinti nuostatas dėl triukšmo ribojimų daug geriau nei prieš dešimt metų. Mums reikia riboti triukšmą tokiose vietose kaip oro uostai, e, kelių transportas, tačiau kai kur galima gerinti padėtį. Mes vis dar negalime kiekybiškai išmatuoti triukšmo mažinimo ir negalime patvirtinti, ar įgyvendiname tikslus. Darbas europinių lygmenių vyksta, stengiantis harmonizuoti triukšmo žemėlapius ir 12 metais mes pateiksime pasiūlymų. Mm Valstybės narės taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį įgyvendinant aplinkos triukšmo direktyvą. Mes turėtume keistis praktiką, harmonizuoti veiksmus. Valstybės narės turėtų geriau įgyvendinti aplinkos triukšmo direktyvą. Turėtų labiau atsižvelgti į vietos bendruomenių e, poreikius dėl oro uostų keliamo triukšmo, dėl transporto keliamo triukšmo. Mes apibrėžėme penkias svarbiausias rytis. Įvesti tikslinės ribas šiuo metu direktyvoje tokių ribų nėra. Pagal jas valstybės narys galėtų imtis veiksmų. Antra, tai pranešimas. Pranešimai apie triukšmą, atsižvelgiant į decibelų lygmenį, kurį rekomenduoja PSO Trečias pasiūlymas - tai e, valstybėms narėms parengti veiksmų planus. Ketvirta - patobulinti techninius reikalavimus apibrėžimus. Ir penkta - patobulinti teisinę sąrangą ir administravimą. Mes atsižvelgiame į suinteresuotų šalių institucijų nuomonės ir manytume, kad direktyvą reikėtų peržiūrėti per ateinančius metus. Atsižvelgiant ir į aplinkos veiksmų planų prioritetus. E, aplinkos triukšmo direktyvą reikėtų peržiūrėti e, atsižvelgiant ir į aplinkos taršos strategijos peržiūrą. Akivaizdu, kad geriau įgyvendinami direktyvą mes gautume daug naudos. Mes nustatytume geresnę kontrolę, geresnę apsaugą ES lygmenių, valstybių lygmenių ir regionių lygmenių. Ačiū už tai, kad jūs sutilpote ir jūs sugebėjote kalbėti, nepaisant to, kad kolegos tokį triukšmą kėlė. Ar kas nors norėtų užduoti klausimų komisijai? Man rodos ne, tuomet aš pats komentuosiu dėl griežtesnių techninių reikalavimų. Matyčiau ir klimato aspektą, jeigu nustatysime griežtus techninius reikalavimus, tuomet nega, negalima naudoti medinių medžiagų ir tuomet tenka naudoti sintetinės medžiagas triukšmo mažinimui. Taigi, matyčiau čia tam tikrą konfliktą. Kartais atsitinka taip, kad galima statyti naujus namus tik tose vietovėse, kur e, yra per didelis triukšmo lygis. Taigi, kartais nepavyksta suderinti vieną vertus e, triukšmo ribojimo ir kitą vertus e, žmonių teisės, aišku, gyventi, dirbti ramiai. Štai šio pastebėjimu norėčiau baigti šį posėdį ir kitas posėdis vyks e, pirmadienį 19 dieną ir po to antradienį 20 dieną. Linkiu visiems skanių pietų. Labas, labas.